Diamo inizio. Shall we start? Kolegos, sėkiskite į vietas ir pradėsime posėdį. Venuti. Gerbimi kolegos, sveiki atvykę. Kai kuriems sakau, sveiki sugrįžę į mūsų Žemės ūkio komiteto posėdį ir sveikinuosi su naujais kolegomis, kurie dabar pradės dirbti mūsų komitete. Mūsų komiteto posėdis bus transliuojamas internetu. Galite mm, kalbėti ir vertimas bus į visas 23 oficialias kalbas. Šios dienos komiteto posėdžio darbo tvarkėje komiteto pirmininko ir vicepirmininkų rinkimai. Pirmiausia bus renkamas pirmininkas, o po to keturi pirmininko pavaduotojai. Norėčiau tiesiog priminti, kad jeigu atsirastų daugiau negu vienas kandidatas, tai tuo metu bus balsuojama elektroniniu būdu, kurtelėmis. Taigi jūs turėtumėte turėti prieš save balsavimo korteles, jų galėtų gal ir prireiks, jeigu teks balsuoti elektroniniu būdu. Taigi dabar iš karto turėtume, turėtume išrinkti pirmininką. Um, dobbiamo ricordare che il profilo linguistico è stato rimosso dall'agenda, quindi eh, possiamo procedere all'elezione del nuovo Presidente. Bene. Mes galime imtis balsavimo procedūrų, kadangi kvorumas yra. Aš norėčiau apskritai priminti mūsų darbo tvarkos taisyklės, procedūras ir atkreipiu dėmesį į tai, kad Sikirski yra vienintelis kandidatas, kuris siekia tapti komiteto pirmininku. Norėčiau oficialiai paklausti, ar kandidatas iš tikrųjų teikia savo kandidatūrą. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar yra kitų kandidatų į mūsų komiteto pirmininko postą. Atrodo, kad daugiau kandidatų nėra. Tuomet norėčiau pasiūlyti patvirtinti Sikieski mūsų komiteto pirmininkų pritardami plojimais. Taigi, gerbiamas kolega Sikierski, prašau užimti pirmininko vietą prezidiume. Dabar jūs esate komiteto pirmininkas. Linkiu Jums kuo geriausios sėkmės vadovaujant komitetui. Dziękuję panu przewodniczącemu Dekastro. Ačiū kolega Dekastro. Dėkuoju už tai, kad atlikote pirmininko rinkimų procedūrą, jai pirmininkavote, o jums, kolegos, norėčiau padėkoti už pasitikėjimą už tai, kad išrinkote mane į šias pareigas. Laiko turime daug, iš karto turėtume aptarti kitą darbuotojas klausimą, tai yra vicepirmininkų rinkimai. Taigi, periname prie rinkimų procedūros. Norėčiau tiesiog konstatuoti, kad posėdis gali vykti, yra kvorumas ir todėl galime spręsti ir kitą darbotvės klausimą. W części wybór wiceprzewodniczących. Mes turime vadovautis vicepirmininkų rinkimo taisyklėmis. Pirmiausia, turime išrinkti pirmąjį komiteto pirmininko pavaduotoja. O po to rinksime antrą ir trečią ir ketvirtą ir balsuosime atskirai. Norėčiau paklausti, ar pirmojo vicepirmininko postui yra kandidatas. Aš siūlau Juliją Moj į pirmosios pirmininko pavaduotojos postą. Dziękuję, bardzo dziękuję. Zgłasza się pan. Dėkoju kolegai Agniu, De Castro. Pirmininkė, socialistų demokratų frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti trečiąjį vicepirmininką Enrik André. Więcej zgłoszeń? Nie mamy. Aš taip pat siūlau Enrik į pirmojo vicepirmininko postą. Norėčiau paklausti, ar abu pasiūlyti kandidatai sutinka būti renkami. Pone Moj, ar jūs iš tikrųjų teikėte savo kandidatūrą į vicepirmininko postą? Dėkoju. Atsakymas taip, Andriu. Taip, aš taip pat sutinku. Mr. Antonio Pushman.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 ir tos pačios politinės frakcijos pakaitiniai nariai, įgalioti pakaitiniai nariai taip pat turi teisę balsuoti. Rozumiem, że jesteśmy przygotowani. Esame pasirengę, taip suprantu. Pakeitinių narių sąrašą reikėtų perskaityti. Norėčiau informuoti, kad vietoje ponis Kostinger dalyvaus e, ponas Lins rinkimuose, vietoje Kalinovskio ponė Ajuso, vietoje pono Melio dalyvaus e, ponė Nietė. Ir vietoj ponios Agilera dalyvaus ponia Garcija Perės. Ar viskas aišku? Ponas Eslinger nori paklausti. sutinkame dėl dar vieno pakaitinio nario. Ir ponas Ren pakeis dar vieną komiteto narį. Ačiū komisijos nariui. Kągi, pereikime prie tolesnio balsavimo. Už poną Andrių atiduodant balsą spaudžiame žalę mygtuką, jeigu už ponę Moj spaudžiame raudoną mygtuką, susilaikantis spaudžia baltą mygtuką ir viskas aišku. Eiliškumas abetėlės tarka. Jeigu balsuojame už poną Andrių, spaudžiame žalę. Jeigu už poroj, spaudžiam raudoną. Ir jeigu susilaikote, spauskite baltą mygtuką, viskas aišku, jeigu taip, tai perikime prie balsavimo ir balsuojame dėl pirmo komiteto vicepirmininko. Prašom spausti pasirinktą mygtuką. Prašom, turime problemų su balsavimo aparatais, pirmininkė. Ar dar daugiau komiteto narių turi problemų techninių? Jeigu ne, tai galime balsuoti. Jeigu problemų būtų, prašom apie jas pranešti. Pradėtų balsavimą. Tebe balsuojame vienu socialistu per daug balsuoja. Labai prašom pakoreguoti skaičių. Proszę Państwa, musimy powtórzyć głosowanie. Turime pakartoti balsavimą. Prašom dabar socialistų frakcijos pasitikrinti, pakoreguoti balsuojančių skaičių ir iš naujo balsuosime. Taigi balsuojame iš naujo dabar. Balsuojame. Ar kilo kažkokių techninių problemų? Nematau, kad e, problemų būtų, taigi baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pone Mojus surinko 8 balsus, um, kitas kandidatas 27, taigi ponas Andriu laimėjo rinkimus. Dėkoju balsavusiems ir sveikinu pirmą vicepirmininką. Ačiū ir poniai Moj. Ir kviečiu pana Andrew į prezidiumą. Dar kartą sveikinu nuoširdžiausiai ir dėkuoju visiems už balsavimą. Toliau rinksime antrą vicepirmininką. Antras vicepirmininkas. Prašom politinių frakcijų teikti kandidatūras. Ponas Nikolson. Ačiū pirmininkė, man labai malonu pasiūlyti pana Janžą Vatikovskį, kuris pastarosius penkis metus dalyvavo mm, ir dirbo agrikomiteto pirmininku, taigi jį siūlome. Ponas Januš Vojcehovskis sutinka kandidatuoti. Taip sutinku. Toliau ponas Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pranešti, kad ponė Šrair EFDD <clears throat> e frakcijos vardu balsuos prezentacji. Ačiū, pasižymėsime šią pastabą. Jeigu ponas Vatiechovski dalyvauti sutinka, kitų kandidatų nėra, prašančių žodžio nėra, taigi galime dabar plojimais patvirtinti. Ačiū ir prašau vicepirmininką antrai užimti vietą prezidiume. Dabar galime, laukime dar pono Vatsiechovskio. Dar kartą sveikiname jūs ir toliau rinksime trečiąjį komiteto vicepirmininką. Dabar prašau teikti kandidatūras užimti Žemės ūkio komiteto trečiojo vicepirmininko vietą. Ponas Dekastro, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasiūlyti trečio vicepirmininko kandidatūrą P. Aguilar, socialdemokratų vardu. Norėčiau paklausti dabar pasiū... kandidatės, ar jie sutiktų. Panas De Castro. Deja, Agilar šiandien negali dalyvauti šiame posėdėje, bet raštu Jis e, patvirtino, kad sutiks dalyvauti rinkimuose. Mes e, pagal darbo tvarkos taisyklės galim iš tikrųjų taip e, elgtis. Ar būtų kitų kandidatų? Jeigu ne, tai tuomet galime balsuoti. Turime vieną kandidatę. Ir dar ponas Agnių nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau poną Zulau FDD grupės vardu pasiūlyti į šias pareigas. Polas Zolų yra tikrasis narys, taigi jis gali kandidatuoti Taigi dabar norėčiau paklausti jūsų, ar jūs sutiktumėte kandidatuoti. Ar mano Zolų sutinka kandidatuoti? Taip, sutinku. Kągi, kandidatas sutinka, tuomet balsuosime ir balsuosime elektroniniu būdu. Taip pat balsuosime abietėlės tvarka. Jei balsuojate už ponę Aguilar, turėsite spausti žalią mygtuką. O jeigu už ponę Zolo, tai spauskite raudoną mygtuką. Ar aiški procedūra? Balsuokime. Turime du kandidatus, pakartosiu, už ponę Aguilar. Balsuojame spausdami raudoną mygtuką Už poną Zolo balsuojame spausdami žalią mygtuką. Tai yra raudoną mygtuką. Pradedame. Jau galiu baigti balsavimą, techninių problemų nekyla, taigi baigėme balsuoti. Pone Aguilar, už ją balsavo 24 nariai, už pono Zolo 11. Taigi, ponė Aguilar, rinkta trečiaja komiteto vicepirmininkė, jos čia nėra, taigi negalime jos pakviesti į prezidiumą, bet aišku, ji čia sėdės, kai dalyvaus posėdėje. Ir dabar jau rinksime ketvirtą vicepirmininką. pradedame procedūrą, pagal kurią yra teikiamos vicepirmininkų kandidatūros. Panas Dekastro paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau socialistų ir demokratų vardu, norėčiau pasiūlyti pana Baziliką. Ar ji sutiktų. Ji taip pat dirbo šiame komitete per ankstesnę kadenciją. Taip sutinku. Pasiūlytoji kandidatė sutinka ar būtų kitų kandidatūrų. Ponas Egnių prašo žodžio. Pirmininkė, nežinau, ar galima pasiūlyti tą patį asmenį. Sekretariatas links į galvą, taigi aš pasiūlysiu pono Moj į ketvirto vicepirmininko postą šiame komitete. Pirmininkas taip, tai yra įmanoma, sekretariatas taip patvirtina. Taigi, ar ponia Moj sutiks kandidatuoti? Taip, jį linksi, sutinka. Taigi turime du kandidatus Tiksliau dvi kandidates turime, kas yra itin malonu. Ir vėl balsuosime vadovodamėsi abecėlės tvarka. Jeigu balsuojate už ponę Tačį, spauskite žalę mygtuką, už ponę Moj raudoną. Ar viskas aišku? Jeigu taip, Taip pradedame balsuoti. Balsuojame dabar. Balsuoja, balsavimas įvyko, techninių problemų nebuvo, taigi galime baigti balsavimą. Pone Tačiai 26, pone Moj 11 balsų gavo, taigi sveikiname ir kviečiame ponę Talčią į prezidiumą. Kągi, atlikome Žemės ūkio komiteto prezidimo rinkimų procedūrą. Turime laiko tikrai nedaug, nes jau kito komiteto nariai laukia šios salės. Pereikime prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra, mes turime patvirtinti komiteto darbo posėdžių tvarkarštį 2014 metams. Gavote pasiūlymą į savo e, dėžutės, gavote pasiūlymą tvarkaraščio, jeigu prieštaravimų nebus, tai tą tvarkaraštį ir patvirtinsime. Ar būtų pastabų? Nematau norinčių pasisakyti, tai tuomet 14 metų posėdžių tvarkaraštį tvirtiname. Ir ketvirtas darbo tvarkės punktas buvo išbrauktas, norėčiau jūs dar informuoti, kad kitas posėdis įvyks Liepos 23 dieną čia, Briuselėje. Dar kartą visus sveikinu. Pirmiausia, su to, kad buvote išrinkti Europos parlamento nariais, Taip pat sveikinu prisijungus prie darbo šiame komitete, kaip ir sakė anksčiau ponas De Castro. Ir matau, kad ponas Kužmiuk prašo žodžio. Prašom pirmininkė, aš pirmiausia taip pat norėčiau padėkoti, nu, pasveikinti Jūs tapus e, Europos parlamento žemės ūkio komiteto pirmininku ir Jums leidus norėčiau pasisakyti dėl vienos svarbios problemos, su kuria susiduria ES ūkininkai, taip pat ir Lenkijos ūkininkai. Tai būtų baudos dėl 2012-2014 e, metų kvotų viršėjimu. Tai yra problema, apie kurią prabilau tikrai vėlai Bet tai yra pirmasis naujo Žemės ūkio komiteto posėdis Europos parlamente ir aš prašyčiau visų sėdinčių prezidiume užsimti šią problemą, nes tai yra klausimas, kuris aktualus 56 tūkstančiams ūkininkų Lenkijoje. Tai būtų apie 200 milijonų zlotų vertės kvotos. Taigi tai tikrai rimtas klausimas. Iš tikrųjų, pieno kvotų Sistema ES turi svarbius principus ir vienas tų principų yra e, baudos už produkcijos perviršimą. Bet žinome, kad 15-16 metais tų kvotų nebebus. Tai yra viena. Antra, visos ES lygmenių 2013-2014 kvotų metais visos ES kvota nebuvo viršita, taigi panašu, kad um, ūkininkų ar bausmė ūkininkams ES ne, neturi prasmės, nereikia jų bausti. Taigi mūsų komitetas galėtų galbūt užsimti šio klausimu ir padaryti viską, kas įmanoma, kad tų e, baudų būtų išvengta. Ir norėčiau paprašyti, kad per artimiausius mūsų komiteto posėdžius šis klausimas būtų sprendžiamas ir kad užsimtų prezidiumo nariai. Ačiū. Iš tikrųjų, šiandien mes neketiname renkti esminių diskusijų, bet tai tikrai rimtas klausimas ir todėl siūlytume grįžti prie šio klausimo per kitą komiteto posėdį. Taip pat siūlyčiau parengti atitinkamą pasiūlymą raštu, kad jau galėtume pradėti darbą šiuo klausimu. Dar pana Garsie paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pateikti prašymą. Neseniai mes girdėjome auditorumų išsakytą kritinių pastabų dėl subsidijų vynui. Pirmininkė, norėčiau paprašyti pakviesti Europos komisiją į mūsų posėdžius kaip įmanoma greičiau prieš vasaros atostogas. Taigi jau per kitą posėdį matau manau, kad iš tikrųjų turėtume išgirsti iš Europos komisijos, kas vyksta vyno subsidijų srityje ir kas yra sakoma audito rūmų ataskaitoje. Mes tikrai nenorime, kad būtų kritikuojama vyno subsidijų sistema. Aš pateiksiu savo pasiūlymą raštu, bet iš tikrųjų norėčiau, kad kaip įmanoma greičiau būtų svarstamas šis klausimas mūsų komitete. Pirmininkas, ačiū, prašom teikti pasiūlymą raštu. Iš tikrųjų, jeigu yra svarbių klausimų, tai mes juos tikrai turime aptarti kaip įmanoma greičiau. Ir sekretoriatas pasižymės šias pastabas. Toliau ponė Moj dar paprašė žodžio. Aš norėčiau štai ką pasakyti. Šiandien demokratiją jūs nužudėte.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 Ačiū, taip suprantu, kad esminių klausimų šiandien neaptarsime. Bet yra vienas labai skubus klausimas aktualus mano šaliai. Tai klausimas susijęs su priekyba galvijais. Mes gyvename taip vadinamoje bendroje rinkoje, tačiau Airijos Respublikoje situacija yra tokia, kad nors mes galime e, parduoti ar siūsti savo galvijus į Italiją, bet negalime siūsti jų į Šiaurės Airiją, kuri yra vos už 40 kilometrų. Tai Tikrai reikia kažką daryti, imtis veiksmų kaip įmanoma greičiau, nes iš tikrųjų viena iš, vienas iš teigiamų privalumų ES yra tai, kad galime priekiauti vieni su kitais, tačiau mūsų valstybė narėje kol kas to daryti negalime. Mes turime nusikalstamus kartelius, kurie užkerta kelią priekybai ir aš norėčiau sužinoti, kas bus daroma ES su šiuo klausimu. Mes turime taisyklės, reglamentus, bet negalime priekiauti. Ir neturime jokios atsvaros tokiems e, trūkumams. Negalime mes sauliaisti išsamių diskusijų šią temą, mes taip pat pasižymime šią pastabą ir atsiprašau, kad ponios Martinės nepastebėjau, kuri prašė žodžio. Prašom, atsiprašau ir jeigu e, galite, tai labai labai trumpai. Pone Maginės, tie, kurie paskutiniai bus pirmieji, o kurie pirmieji bus paskutiniai. Sveikinu pirmininkę ir trumpa pastaba yra daug rimtų klausimų, kurias kelia kolegos šiame posėdėje. Aš norėčiau pasiūlyti, kad per kitą posėdį pirmasis klausimas e, būtų aptartas, tai tie klausimai, kurie aktualūs e, ūkininkams, būtent susijęs su galvėjais, su pieno kvotomis, audito rūmų ataskaitą ir dar kalbėkime apie tai, su kokiais realiais e, uždaviniais susiduria ūkininkai ES, su kokiais sunkumais. Ir dar žodis vienam komiteto nariui, panas Des. Ačiū pirmininkė, norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad reikia baigti šias diskusijas. Pone Moji, tik norėjau pasakyti, kad šiandien demokratija nepralaimėjo, o laimėjo, kadangi mes balsavome demokratiniu būdu. Pirmininkas, ačiū. Pone Feronta dar. E, viskas buvo suplanuota iš anksto, taigi negalime kalbėti apie tikrą demokratiją. Dabar ponas Feront, prašau. Oui, monsieur le président. Pone pirmininkė, esu nustebęs dėl to, kad nepristatėte savo programos prieš išrinkant jūs į e, pirmininko postą, kadangi čia <clears throat> kalbame tikrai ne apie bendrąją rinką, o apie rinką, kurioje apgaudinėjama ir e, vieni kitus kvailiname. Taigi mes nepasisakome už tokią rinką. Tikrai mes. Mes tikrai turėsime pakankamai laiko visiems šiems klausimams aptarti mūsų busimuose posėdžiuose ir per kitą posėdį aš pristatysiu išsamiau mūsų darbo programą. Šiandien mes tiesiog um, išklausėme, kokios yra aktualiausi klausimai ES ūkininkams. Gerai, kad buvo tie klausimai čia išsakyti ir kitose Kitame, taip pat grįž, kitame posėdėje grįšime prie šių klausimų ir taip pat Žemės ūkio generalinio direktorato atstovų lauksime ten dalyvaujant. Taigi visiems dėkoju už balsavimą, už dalyvavimą, už diskusijas. Baigiame posėdį. E, kitas posėdis 23 Liepos. Ačiū. Il faut qu'on évacue.